Buonasera a tutti. Cominciamo. Ne visi jau susirinkome, galime pradėti darbą. Norėčiau Jums pranešti, kad mes atidėsime šešto darbo tvarkės klausimo punkto svars, klausimo svarstymą. Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu ir kiekvieną kartą, kai jūs įjungiate mikrofoną, jūsų kalba bus transliuojama. Dabar norėčiau paprašyti jūsų paruošti savo balsavimo korteles, nes mes pradėsime balsuoti, kaip ir numatyta, pagal ketvirtą darbo atvarkės punktą. Dvideš, kovo 23 dienos po, o, popietę ir 20, kovo 24 dieną Užsienio reikalų komitetas susitiks su. Uh, Užsienio reikalų įgaliotinė. Mes taip pat susitiksime su baronienė Ašton ir įmos papasakos apie Užsienio reikalų ministrų tarybos uh, išvadas. Čia susitikimas vyks kovo 22-23 dieną. Toliau mūsų protokolo patvirtinimas, jokių pastabų nėra. Tuomet protokolas yra patvirtintas. Toliau periname prie 2006 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Dėl 7, 8, 9, 10, 10 Europos plėtros fondų. Ir padedu žodį Alaja Sander. Gracias, presidente. Sí. En relación con. Uh... Dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 7, 8, 9 ir 10 Europos plėtros fondų 2008 metams Kaip matote, jeigu turite balsavimo sąrašus, stengiausi kiek įmanoma įtraukti, daugiau atsižvelgti jūsų pasiūlymus. Įtraukiau visus, kurie man atrodė konstruktyvūs pasiūlymai, nors kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, pirmas pakeitimas ponios Andrėsen, dėje negalėjau šito pasiūlymo įtraukti, tai buvo pasiūlymas atidėti patvirtinimą. Manau, kad kaip tik komisija ir auditorumai pripažino, nors dar labai daug ką reikia padaryti, dar daug darbo liko, visgi reikia konstruktyviai dirbti šioje srityje. Didžioji dauguma ponios Holmer pakeitimų, kurie yra labai konstruktyvus, kaip jau sakėme ankstesniuose posėdžiuose. Manau, kad šie pakeitimai prideda naujų aspektų šiam dokumentui, kaip ir auditorumų ataskaita dėl Afrikos. Čia tame pranešime e, nebuvo įtrauktas šitas punktas ir manau, kad buvo konstruktyviai pasiūlyta įtraukti. Ir į visą kitą taip pat atsižvelgiau. Dėl pono Šmit, pono Šmit e, pasiūlymų, pasistengiau įsigilinti į jo idėjas, kurias mums pasiūlė. Tiesą sakant, man nepavyko visko įtraukti, nes didžioji dauguma pasiūlymų mano nuomonė neprisidėjo prie dokumento patobulinimo. Tai labiau buvo lik ir toks dvišalis požiūris. Suprantu, kad Šveicarija turi savo poziciją ir, ir kalbant apie, apie tai, koks yra tikslas, tai yra eiti žengti kitą žingsnį ir e, paskatinti e, bendradarbiavimą ir bendrijos lygmenių kontroliuoti išlaidas. Tai labai svarbu į tai žiūrėti bendrijos dimencijoje ir, žinoma, suprasti ir dvi šalius aspektus tam tikrose konkrečiose klausimuose, konkrečiame kontekste, bet tikrai negalėjau pritarti ir į šitą dokumentą, bendrijos biudžeto vykdymo patvirtinimo dokumentą įtraukti tokius dvišalius aspektus. Todėl tam tikrais atvejais pripažįstu jo nuomonė ir, ir, ir jie atsižvelgiu, kaip, pavyzdžiui, 10 pakeitime arba 10, e, atsiprašau, 18 pakeitime arba 22 konstatuojamojo dalyje, bet kiti buvo atmesti. Mūsų kolegos iš vystymo komiteto taip pat patikė pasiūlymų. Uh, ir jie, jų pasiūlymai, jų pakeitimai susiję su turiniu, su vystimusi ir stengiausi kiek įmanoma įtraukti tas pastabas. Žinau, kad e, kai kuriais atvejais ir komisija mano, kad kai kurios pasiūlymus galbūt bus sunku pripažinti ir priimti, bet sprendžiant iš mūsų pokalbių, tai kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, švietime ir komisija sutinka nusileisti. Taigi, kolegų iš vystimo komiteto pasiūlymai buvo įtraukti, nes manau, kad jie e, prisideda teigiamai prie kokybės šito dokumento. Taigi turite balsavimo sąrašus ir matote, kad buvo pateikti ir žodiniai pakeitimai ir prašysiu jiems pritarti, nes jie taip pat patobulina e, dokumentą arba įtraukia naujus aspektus, kurie nebuvo įtraukti. Taip pat, pavyzdžiui, ketvirtas žodis pakeitimas. Pritariu kolegės ponios Holmajer pasiūlymui, bet norėčiau, kad visi pareikštų savo nuomonę. Būtų gerai, kad Europos investicijų bankas, banko pirmininkas e, atvyktų mūsų į mūsų posėdį, tiesiog žinotumėm visų nuomonės. Taigi tiek, bendradarbiavimas buvo tikrai vaisingas, taip pat ir diskusija ir dialogas su komisija. E, dėkoju, kad e, labai noriai viską paaiškino, pateikė visus dokumentus, net ir tais, e, tose vietose, kur buvo darbas šiek tiek sunkesnis. Taip pat dėkoju ir kolegoms už visus pasiūlymus ir pakeitimus, nežinau, kad jų tikslas buvo tik tai patobulinti šitą pranešimą. Ačiū. Grazie. Dėkuoju. Prašau, ponas Šmit. Ar galėčiau kalbėti? Dėkuoju. Dėkuoju mūsų pranešėjai, ponai, poniai Ajala Sanders. Aš norėčiau labai trumpai jūsų paklausti, kodėl jūs nepritarėte ir aš nelabai supratau Uh, jūs argumentus už jūsų kalbos. Kodėl jūs nepritarėte 11, 14 ir 17 pakeitimams? Šiuose pakeitimuose iš esmės uh, kalbama apie tai, kad mes turime daugiau dėmesio skirti žmogaus teisėms Europos Sąjungoje. Ir mane stebina, mane iš tiesų stebina, kaip mes galime nepritarti šiems pakeitimams. Ir aš nesupratau jūsų argumentų. Jūs tiesiog pasakėte ne. Ir ką jūs tuo norėjote pasakyti? Nu, Pone Šmitai, ne, nemanykite, at, kad atmetu galimybę, kad komisija įvertintų žmogaus teisės valstybėse narėse ir skirtingose programuose kurios padeda vystimui, tikrai ne, tai irgi yra mano pranešimo dalis. Tačiau taip atmetu jūsų pakeitimus, nurodytus pakeitimus, todėl kad tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, tuo atveju, kur jūs kalbate apie demokratiją, išreiškite demokratijos poreikį. Kalbate apie šalis, kurios, kuriuose dirba nevyriausybinės organizacijos, e, teikia humanitarinę pagalbą, pagalbą vystimuisi. Tikrai mes negalime iš jų reikalauti, iš tų šalių, tokios demokratijos, kokią mes turime Europoje. Žinoma, vyksta dialogas, debatai, kad tobulėtų mm, demokratija, žodžio laisvė. Taigi aš tikrai suprantu jūsų požiūrį, kaip jūs kalbate 11 pakeitime jūs nurodote tam tikrą atvejį susijusiu su piliečių, piliečių iš Švedijos. Aš irgi galėčiau duoti daug pavyzdžių apie ispanus, kurie laukia mm, kitose šalise ir jūsų tojas yra labai sudėtinga. Tačiau suprantu, kad dabar, ką mes darome, būtent tvirtiname biudžeto įvykdymą tam tikrų metų. Ir čia mes negalime sudaryti sąrašo aukų tam tikrų politinių, politinių, politinių įsitikinimų aukų ir panašiai. Manau, kad čia yra užsienio reikalų komiteto ar vystimo komiteto reikalas, o ne biudžeto kontrolės komiteto. O kalbant apie tuos pakeitimus, kurie susijęs su biudžeto kontrole, kur kalbama apie geresnį tų šalių valdymą, apie švietimo, e, sveikatos sistemų tobulinimą. Visa tai, visos, visi šitie pakeitimai yra įtraukti į dokumentą, o tai, kas kalba viena apie žmogaus teisės, į tai nebuvo atsižvelgta, tai nebuvo įtraukta, nes, kaip sakiau, jūs kalbate apie Švedijos pilietį, kuris yra suimtas ir jūs minite e, reikal, reikalavimą didesnį gerinti demokratiją. Manau, kad tai yra neįmanoma įtraukti šitą dokumentą. Suprantu, kad Švedija ir kitos šalis dvišališkai yra nutraukusios dėl politinių ar kitokių priežasčių humanitarinę pagalbą. Nes įvairiausių problemų yra buvę, pavyzdžiui, įkalinti piliečiai tam tikros šal, šalies, bet tokie pavieniai atvejai neturėtų e, sąlygoti visos mūsų vystimosi politikos. Manau, kad tie jūsų pasiūlyti pakeitimai yra daugiau tokie dvi šaliai. Jie, tie pakeitimai nebuvo apskritai apie žmogaus teisės, bet jie buvo susijęs su dvi šaliais. E, su dvišaliais santykiais tarp Švedijos ir tam tikrų kitų šalių, kuriams yra teikiama pagalba. Ačiū. Na, dabar turėtume perėti prie balsavimo. Labai trumpai, jeigu kalbėsit. Taip, aš kalbėsiu labai trumpai. Dėl 11 aš jums pritariu, tačiau man vis dėl to dar yra nesuprantami argumentai, dėl kurių jūs atmetėt 14 ir 17 pakeitimus. Visi žinome posakį, kad e, pinigai kalba. Ir aš manau, kad mes būtent e, šiuo posakiu ir turėtume pasiremti šiuo atveju. Lagar. Gerai, dabar periname prie balsavimo. Prašyčiau visų paruošti savo balsavimo korteles, kad mes galėtume pradėti balsuoti. Pirmiausia, balsuosime dėl sprendimo dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Pirmasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Trys komiteto nariai balsavo už, 18 prieš. Taigi šis sprendimas yra atmestas. Toliau periname prie sprendimo dėl viso biudžeto vykdymo patvirtimo ir, ir sąskaitų uždarimo. Baigėme balsuoti. 19 balsavo už, 2 prieš. Dėkoju. Toliau periname prie. Dėl viso sprendimo prašau balsuoti. Baigime balsuoti. 19 balsavo už, 3 balsavo prieš. Toliau balsuosime dėl pirmojo pakeitimo, kuris yra nurodytas antrame puslapyje. Prašau balsuoti. Baigime balsuoti. Atmestas. 3 balsavus už ir 19 prieš. Toliau periname prie antrojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Dėkuoju, baigime balsuoti. Patvirtintas 21 nariui balsavus už. Trečiasis pakeitimas, prašau balsuoti. Baigime balsuoti. Pritarta. 12 balsavo už, 10 prieš. Toliau. Periname prie žodinio pakeitimo, antrojo žodinio pakeitimo. Prašau balsuoti. Baigime balsuoti. pritarta. 17 balsavus už ir 3 prieš vienam susilaikius. Toliau, penktasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 5 balsavų, 16 prieš, vienas susilaikė. Toliau perdėme prie šeštojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. atmesta. 19 balsavo prieš, 3 balsavo už. Septintasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigime balsuoti. Pritarta 14 balsavus už, 8 prieš. Toliau tik į balsavimo 8 pakeitimą. Prašau balsuoti. Balsavimas baigimas. Atmesta 19 balsavus prieš ir 3 už. Vystimasi komiteto pirmasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta. 22 komiteto nariams balsavus už. Devintasis pakeitimas, kas už? O balsuokite, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 19 balsavus už, 3 prieš. Dešimtasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. 22 nariams balsavus už. 11 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 17 balsavus prieš ir 4 už. Toliau 12 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta. 23 komiteto nariai pritarė šiam pakeitimui. 13 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. pritarta 13 balsavus už, 9 prieš. 14 pakeitimas, kas už? Prašau balsuoti. Baigime balsuoti. Pritarta 14 balsavų už, 8 prieš. Toliau 15 pakeitimas. Prašau, pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta. 12 balsavus už, 9 prieš. Vystimosi komiteto šeštasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta 23 balsavus už. Toliau. Trečiasis žodinis pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Pritarta. 23 balsų dauguma. 17 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmestas. 17 balsavus prieš, 5 už. 18 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 23 balsavus už. Vystimasi komiteto trečiasis pakeitimas. Galime balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritirta 23 balsų dauguma. Vystimasi komiteto septintasis pakeitimas. Galime balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 23 balsų dauguma. Vystimasi komiteto ketvirtasis pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta 23 komiteto nariams balsavus už. 19 pakeitimas. Galime balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta 21 nariu balsavus už ir dviems prieš. Toliau ketvirtasis žodinis pakeitimas. Galime balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta 23 balsų daugumą. 21 pakeitimas, galime balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 22 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 23 pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. 23 komiteto nariai balsavo už, taigi šis pakeitimas patvirtintas. Toliau penktasis žodinis pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 21 komiteto nariai balsavus už. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto su visais patvirtintis pakeitimais. Taigi balsuojame, baigėme balsuoti. 21 komiteto narys balsavo už, 2 balsavo prieš. Taigi rezoliucijos pat, projektas yra patvirtintas. Puiku ir sveikinu ponę Ajalą Sender. Siamo a questo punto. Galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra prie penktojo klausimo. Tai yra prie Europos audito rūmų specialiosios ataskaitos numeris 17.2009 Europos socialinio fondo bendrai finansuojami profesinio mokymo veiksmai moterims. Pas mus atvyko ponas Isprio, audito rūmų narys ir jam ir suteiksime žodį. Thank you, Mr. Chairman. I would like to thank you for giving me the opportunity to be here this afternoon. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už galimybę, kad pakvietėte mane šiandien šį posėdį apsvarstyti 17-2009 metų auditorumų ataskaitą Europos socialinio fondo bendrai finansuojami profesinio mokymo veiksmai moterims. Čia pirmasis toks dokumentas 2007 metų parlamento rezoliucijos, kurioje buvo kalbama, kad turėtų tos dokumentas būtų, būti paruoštas ir apie lyčių lygybę. Norėčiau padėkoti ponui Von, pranešėjai, kuris aiškiai paris, e, paruošė darbinį dokumentą ir jį pristatė. ir taip išsamei mums e, pristatė 2006 metų periodo ataskaitą, e, kuri verta 3 milijardų eurų. Auditų rūmai atliko analizę penkiose šalyse, tai yra 76 procentai visų išleistų lėšų ir vertino e, tiks, kai buvo pasiekti tikslai ir ar buvo atsižvelgta į e, dirbo, darbo rinkos reikalavimus. Norėčiau trumpai aptarti išvadas. Viena iš išvaidų buvo ta, kad programų, mokymo programos nebuvo paremtos atsižvelgiant į darbo rinkos e, poreikius ir nebuvo pasiekta tikslų specialiom e, tiksliniam grupėm. Be to, šie mokymai nebūtinai tuos asmenys įtraukia į darbo rinką ir nepasiekia pagrindinių bendrųjų tiks, tikslų. Audito rūmai rekomenduoja, kad darbo rinkos reikalavimai būtų pagrindas ruošęs tokias mokymo programas be to, kad projektas būtų efektyvus, jį reikėtų remtis, jis turėtų remtis išsamiom rinkos, darbo rinkos analizėm. Kalbant apie tai, ar buvo pakankamai pasiekti tikslai, auditorių rūmai teigia, kad nebuvo pakankamai informacijos pateikta padaryti tokią išvadą. Taigi nei e, valstybių narių atitinkamos institucijos, nei komisija pagal pateiktą informaciją negali nuspręsti, ar tikslai buvo pasiekti ar nebuvo. Taigi auditorių rūmai patarė komisijai kreipti ypatingą dėmesį į tai, kad valstybės narės patiktų pakankamai ir patikimos informacijos. Kaip atsakingas asmuo nuo auditorumų. Vertinu, kad ponas Vonkai pranešėjas tinkamai įvertino šitą, doku, šitą ata, paruošę ataskaitą. Auditorumai mano, kad tam, kad būtų patenkintos darbo, rinkos, e, darbo rinko reikalavimai, e, reikia tobulinti moterų įgūdžius. Ir, e, bet tačiau jos neturėtų tikėtis, kad tokie kursai ves tiesiai į darbo rinką, nors tokie kursai būtų, taip, turėtų būti taip sudaryti, kad jie vestų link, kad, kad jie sudarytų galimybę gauti darbą. Pranešimas buvo susilaukė teigiamo požiūrio nuo jo paskelbimo. Tai yra sritis, kur yra svarbi Europos piliečiams, visiems Europos piliečiams, ne tik tai moteriams mūsų visuomenėje, bet visiems piliečiams. Todėl tikiuosi, kad šios išvados, kurias jūs paruošėte ir patvirtinsite, prisidės prie lygių teisių kūrimo Europoje. Ačiū. Grazie. Labai dėkoju. Dėkoju. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Von, mūsų pranešėjui. Dėkoju pirmininkė ir pirmiausia norėčiau padėkoti audito uh, rūmams ir ypatingui ponui Isprija ir jo komandai už tai, kad jie parengė šią ataskaitą. Ir dėkuoju ponui Gėjai taip pat už jo indėlį. Ši ataskaita yra labai svarbi, kadangi jie vertina projektus, kurie yra iš dalies finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų. Jums tikriausiai yra žinoma, kad uh, Šio fondo lėšos dažniausiai naudojamos tam, kad padėtų žmonėms sugrįžti į darbo rinką. Dažniausiai tai daroma yra rengiant mokymo, perkvalifikavimo programas. Mes kalbame apie laikotarpį nuo 2000 iki 2006 metų ir programas, kurios buvo skirtos moteriams, taip siekiant uh, užtikrinti, jog laikomasi lygių galimybių principo. Aš taip pat norėčiau paminėti, kad valstybės narys gyvendino kelis uh, projektus savo iniciatyvą ir e, savo lėšomis. Valstybės narės gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį šioje srityje. Audito rūmai be abejo kritikavo e, kai kurių veiksmų, profesinio mokymo veiksmų atrankos kriterijus bei tai, kaip buvo finansuojami kai kurie projektai. Ir mes pastebėjome, kad skiriasi šiek tiek veiksmai skirti moteriams ir veiksmai skirti vyrams. Uh, Buvo stebima, kokiu priemonių buvo imtasi. Pavyzdžiui, viename regione mes galėjome e, rasti duomenų tik apie 42 procentus visų įgyvendintų ir finansuojamų projektų, o kitame regione nesugebėjome surinkti ir tiek. Be to buvo tam tikrų problemų susijusių su darbdaviais ir su tuo, kad uh, ne visi galėjo garantuoti tai, kad kursų dalyviai, mokymų dalyviai gaus darbą iš karto po, po mokymo kursų pabaigos. Audito rūmų pastabos yra labai uh, išmintingos ir aš tiesiog norėčiau užsakyti keletą pastabų apie šias rekomendacijas. Aš kaip ir auditorumai manau, kad mes turime geriau analizuoti užimtumo rinką, kadangi tai šiuo metu mums iš tikrųjų nėra tiksliai žinoma, kokie, kokie būtų moterų poreikiai. Žinome, kad joms reikia lankstesnio darbo laiko, reikia e, turėti daugiau vaikų priežiūros įstaigų ir taip toliau. Ir puikiai suprantame, kad rinka ne visada paiso lyčių lygybės principo. Ir auditorumai tą pripažįsta taip pat. Auditorumai taip pat kalbėjo apie tai, kad nebuvo didelio skirtumo tarp programų skirtų visiems ir tarp programų skirtų moteriams. Mes kalbame apie programas, kurių tikslas buvo labai konkretus. Jų tikslas buvo padėti moteriams susirasti darbą bei sugrįžti darbo, į darbo rinką, jeigu jos buvo iš jos iškritusios. Ir e, todėl mokymo programos turėtų būti prie to pritaikytos. Lyčių klausimas be abejo yra labai sudėtingas ir jį analizuoti nėra lengva, nesvarbu, kas atliktų šią analizę auditorumą ar kas nors kitas. Aš pritariu audito rūmams kad reikėtų pagerinti stebėsenos kriterijus. Būtina nustatyti labai konkrečius kriterijus, remiantis kuriais galima būtų nuspręsti, kaip mums sekasi sumažinti atotrukį tarp dviejų lyčių galimybių. Pirmininkė, šios programos buvo labai naudingos, jos pasiteisino ir jų dėka nemažai moterų galėjo susirasti darbą darbą ir įsilieti vėl į darbo rinką. Būtų labai svarbu, kad ateityje tokios programos būtų gyvendinamos atsižvelgiant į darbo rinkos analizę bei kitus susijusius e, klausimus. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad be abejo, gyvendinant šias, šias programas būtina nustatyti labai konkrečius rodiklius, auditorumai tai minėjo, taip, kad galima būtų e, stebėti, kaip laikomasi šių rodiklių. Dar kartą dėkoju ir džiaugiuosi, kad ši ataskaita buvo parengta ir dėkoju audito rūmams už ją. Prego, Laura Greslė. Ačiū, ponia Greslė. Labai ačiū. Praneš, pranešimas ar ataskaita yra labai svarbi, nes mes investuojam ne tik daugybę pinigų į specialias moteriams kitas programas, bet ir dėl to, kad moteris labai svarbios Lisabonos strategijai. Uh, ir taip pat reikia galvoti, kaip galima padidinti jų dalį, jų skaičių darbo rinkoje. Aš esu nustebusi dėl to, kad e, moterų programoje matome, kad 27 procentai vyrų dalyvauja, tai bent jau yra Italijoje. Mums reikėtų siekti daugiau negu iki šiol. Aš e, iš tikrųjų dabar negaliu suprasti, kodėl svarbu skatinti moteris, e, jų dalyvavimą darbo rinkoje ir kodėl reikia tą daryti būtinai iš Europos socialinio fondo. Gal mes neteisingai su šiuo fondu elgiamės. Galbūt komisija čia gali ką nors pasakyti dėl rezultatų pagerinimo. Aš pati labai daug užsėmiau fondo veiklą mano pačios abikartoje Yra labai daug ten e, bedarbių moterų nuo 50 metų amžiaus. Ir man labai įdomu, kas yra daroma, kad būtų galima padėti šiai konkrečiai moterų grupiai, amžiaus kategorijai grįžti į darbo rinką. Netrodo, kad turėtume kokiu nors realistiškų minčių čia, taigi reikia ambicingesnių tikslų. Dar kitas dalykas yra vaikų priežiūra. Norėčiau paklausti auditorumo atstovų, ką mes žinome apie valstybių narių infrastruktūrą. Ar ji leidžia moterims eiti į darbą ir kokios gyvenamos programos, kaip jos derinamos tarpusavėje. Aišku, viena es negali visko padaryti, bet valstybės narės turi skirti ypatingai daug dėmesio šiai sričiai. Įdomu būtų sužinoti, ar auditoriai tai pasižiūrėjo ir ar nustatė, kokios sąlygos turi įtakos moterims patenkant į darbo rinką. Uh, Norėčiau pasakyti, kad rekomenduočiau kuo greičiau imtis rimtesnių tikslų, nes darbo rinkoje tai yra esminė problema ir labai svarbi problema visiems, kas stengiasi pakliūti į darbo rinką, dažnai patirdamas sunkumus. Man atrodo, kad e, trūksta priemonės tvarumo, nuseklumo. Mano apygardoje e, labai nedidelis nedarbo lygis, tik 5 procentai. Ir man įdomu, kas yra daroma ES lygmenių. Ar galima kažkaip pasitelkti pažangiosios praktikos pavyzdžius? Dažnai mūsų veiksmai yra nekoordinuoti ir kairė nežino, ką daro dešinė. Yra atvejų, kaip pavyzdžiui e, žmonės, e, kurie yra rusų kilmės, e, ne visuomet randa darbą. Ir ar audito rūmai parengė kokią nors priemonę, kuri skatintų siekti geresnių rezultatų užimtumo rinkoje ir kad būtų galima iš vieniems iš kitų pasimokyti geriausios praktikos. Ačiū. Ar auditorumo atstovas norėtų pasisakyti? Dėkuoju, dėkuoju poniai Greslė už pasisakymą. Kla, klausimai yra mažiau galbūt skiriami auditorumams labiau komisijai Mes atlikome specialų auditą parlamento prašymų, parengėme pasiūlymą biudžeto vykdymo patvirtinimui, parengėme rekomendacijas ir man atrodo, kad tie dalykai yra visai aiškus. Darbo dokumentas jūsų komitete yra labai aiškus. Manau, kad jeigu pažiūrėsime į visus duomenis, galbūt galėtume jau ir atsakyti ponios Grėslė klausimą. Mano nuomonė, svarbu pabandyti nustatyti ribas toms sritims, kurias mes turime išanalizuoti. Aš suprantu, kad dabar keliami svarbus klausimai, bet ir galbūt ateityje juos galėsime E, į juos galėtume atsakyti, tęsdami darbą. Pone Greslė yra teisi, mes nežiūrime tik tai į pinigus ar programas, mes svarstome principus, kurių reikėtų laikytis. Kad būtų galima atsakyti pateiktus klausimus Aš tikiuosi, turėsime galimybę atsakyti į juos, bet komisija turi paaiškinti, kaip veiks ateityje tam, kad būtų galima pagerinti padėtį. Ar kas nors iš komisijos norėtų pasisakyti? Labadiena. Aš esu esu užimtumo direktorato audito skiriaus vadovas. Noriu padėkoti auditorumams už ataskaitą, kaip dažnai kad būna. Ji labai profesionaliai parengta. Dėl pastebėjimų mes pritarsime tam, kas parašyta, bet komisija mano, kad tai ta ataskaita yra labai konkreti ir skirta konkrečiam atveju, o lygios galimybės e, yra visoms rytims taikomas klausimas, kalbu apie socialinį fondą, kuris, e, kuriams yra numatyta 3 milijardai eurų. Kaip ponia Greslė sakė, reikia nepamiršti ir nemažai nacionalinių priemonių, e, kurios turėtų būti skirtos lygiams galimybėms darbo rinkoje užtikrinti. E, mes tikimės, kad išvados auditorių turės teigiamo poveikio ir komisija į jas atsižvelgia. Daug kas yra įgyvendinta iš anksčiau pateiktų rekomendacijų septintiems tryliktiems metams. Kalbu apie rodiklius, e, veiklos tikslus. Dėl konkretesnių iškeltų dalykų galiu pasakyti štai ką. Yra nemažai priemonių, kurios mūsų nuomonė yra labai svarbios, pavyzdžiui, vaikų priežiūra. Tai labai svarbu, kalbant apie moteris darbo rinkoje komisija čia gali įsikišti tik ribotai. Europos socialinis fondas, kur tik įmanoma, turi prisidėti prie išlaidų skirtų vaiko priežiūrai, kai moteris e, dalyvauja mokymo programuose. Tai yra vienintelis atvejs, kai galima lėšas skirti vaiko priežiūrai iš socialinio fondo. Dėl mokymo man atrodo, kad reikėtų taisyklės interpretuoti lankščiai. Kartais mes esame per daug griežti. Audito rūmai kalba apie mokymo kursus, kurie lygydami su esamomis vakancijomis. Tačiau yra E, jeigu yra vietų kursuose ir nėra pakankamai moterų, tai buvo leista ir vyrams dalyvauti tam tikrose apmokymuose, užuot paprasčiausiai palikus tas laisvas vietas tuščias. Komisija jau yra parengusi vertinimą programų 2006 metų laikotarpį, paskui bus rengiama ataskaita, kuri bus pateikta parlamentui ir jis sudarys pagrindą naujoms priemonėms naujajam programavimo laikotarpiui. Mes dabar laukiame rezultatų tos ataskaitos. Ačiū dabar ponia Jelasender. Ačiū pirmininkė. Norėčiau geriau įsigilinti iš tos programos vertinimo sistemą. Pritariu poniai Grezler. Labai svarbus tokie tyrimai ir, ir tokie, tokios programos moteriams įsitvirtinti tose srityse, kuriuose dar netvirtai jaučiasi. Norėjau paklausti. Turiu turiu tik tai tekstą spaustą popieriuje, dar neturiu kito varianto. 18 puslapyje 5 punkte jūs kalbate apie dvi programas ir sakote, kad Lombardo programoje buvo tam tikra problema, nes jaunos moteris, kurios buvo kurios tenai mokėsi, jau turėjo, buvo tvirtai įsitvirtinusios darbo rinkoje. Ar čia yra jūsų nuomonė, ar, ar tai pasakė tos moteris? Nes mano šalyje arba Italijoje būti išsilavinusiai ir jaunai dar nereiškia, kad tikrai turėsi darbą, nes labai dažnai būtent tuos jaunus žmonės ir tuo labiau moteris reikia perkvalifikuoti, kad jos galėtų uh, lengviau rasti darbą, galbūt ne savo išsilavinimo lygio, bet visgi kažkokį darbą. Taigi norėjau paklausti, ar čia jūs padarėte tokią išvadą, ar programoje būt buvo padarytas toksai tyrimas. Kita, kitas dalykas, Andaluzijos programa. Sakoma čia, kad nebuvo skirta moteriams, kurios rūpinasi šeima. Andalūzijoje pas mus Ispanijoje visi e, šeima rūpinasi. Taigi, kodėl jūs tai pasakėte? Ar tiesiog tos moteris pačios pasakė, kad joms netinka laikas, nes jos rūpinasi šeima, ar, ar, ar, ar, ar jūs padarėte tokią išvadą? Ir galiausiai 17 puslapyje, antrame pastraipoje. Čia kalbama apie programą, kurioje buvo gerai identifikuotos moterų grupės, bet man atrodo, prieštariškas vienas dalykas. Čia rašote, kad 13, nuo 3 iki 12 mėnesių po mokymų jos negavo darbo. Ar po kokių mokymų? Ar po šito fondo finansuotų mokymų, ar po ankstesnių mokymų? Ačiū. Honorevole Vaugan, noriu respondere. Dėkuoju, ponas Vaugan, norėtų sureaguoti. Tai kas buvo pasakyta. Taip, pirminkė, taip dėkoju. Man atrodo, kad tai, apie ką kalba ponia Ajala Sanders, yra klausimai, į kuriuos turėtų be abejo sureaguoti auditorumai. Deja, ponia Gresler jau išėjo, bet jie visiškai teisingai pasakė apie tai, kad 27 procentai kai kurių dalyvių kai kuriuose programuose buvo vyrai. Ir auditorumai tai, tai minėjo. Ir iš esmės šiame kontekste mes galime kalbėti apie tai, ar lyčių aspektų integravimas visas politikos rytis iš tikrųjų yra e, tinkama lyčių galimybės principų įtvirtinimo priemonė. Apie tai galima kalbėti šiame komitete ir kitur, bet bet kuriuo atveju yra labai svarbu turėti rodiklius bei stebėti, kaip e, jų yra laikomasi, nes tik tai taip mes galėsime įvertinti šių projektų sėkmę. Aš manau, kad e, tai yra labai svarbi komisijos užduotis ir nebejoju, kad jie tinkamai ją atliks, atsižvelgiant į auditorumo parengtą ataskaitą. Yra dar vienas dalykas, aš norėčiau pabrėžti, kad kai kurie kiti klausimai yra taip pat labai svarbus. Aš juos išvardėjau savo pranešime. Tai yra tai, kad e, darbo rinkos analizės rezultatai ne visuomet sutampa su kitų tyrimų rezulta, e, kuriuo metu siekime nustatyti, kokie būtų moterų poreikiai rezultatais. Ir aš norėčiau pakalbėti, kad tai būtinas išvelgti gyvendinant panašius projektus ateityje. Dar vienas dalykas. Europos socialinio fondo lėšos yra naudojamos e, šiom programoms kofinansuoti. Ir būtina yra užtikrinti, kad šios, šio fondo lėšos būtų tinkamai panaudotos, kadangi jos, šis fondas iš tikrųjų gali realiai pagerinti daugybę žmonių gyvenimo kokybę. Punto... Dėkoju ponui Vaugen. Ir dabar mes galime baigti šį mūsų posėdį. Taigi norėčiau Jums pranešti, kad aš gavau Vengrijos užsienio reikalų ministro laišką, kuriame kalbama apie pono Fazako skirimą į audito rūmų narius. Aš tikiuosi, kad visi koordinatoriai gavo laiško kopiją. Tai yra viską, ką dabar norėčiau pasakyti, o dabar posėdis yra, yra nutraukimas ir pratęsime darbą rytoj 9 val. Malonaus vakaro visiems.